čiuliais iš Armenijos, taip pat ir dėl moterų lytės organų e, žalojimo. Dabar e, žodis poniai Koracijai. Ačiū pirmininkė, komisarė. E, džiugu, kad šiandien sujungėme visas jėgas tarp visų politinių frakcijų. Yra bendras sutarimas Kreipiamės į visus, kad būtų likviduotas moterų lytės organų e, žalojimas. Taip pat sveikinu tai, kad komisija savo komunikatu ir kitais veiksmais įsipareigoja imtis e, veiksmų, kad finansuoti, kadangi nuo to kenčia milijonai e, mergaičių, tai yra vaikai. Ir jau buvo sakyta, kad tai vyksta Europoje, pusę milijono mergaičių ir moterų Europoje. E, yra rizikos e, grupė. Nes tai yra e, smurtas prieš moteris, vaikų išnaudojimas, turime tai kriminalizuoti, raginu valstybės narės laikyti moterų lyties organų žalojimo nusikaltimu ir stiprinti ir prevenciją ir persekiojimą. Ir žinoma, kas kart, kai kalbame apie tai, Yra kas pasako, Europa e, su mumis elgia kaip, elgiasi kaip globėja, negerba mūsų tradicijų, tai nepriimtina, kadangi, kaip Junktinių tautų generalinis sekretorius Bankimūnas pasakė, turime e, išsaugoti tai, kas geriausia kultūroje, o tai, kas žalinga, turime palikti e, praeitie, o kad tai padarytumėm, turime būti stiprus ir pasakyti, kad smurtas niekada nepateisinamas kultūra, tradicijom ar religija. Mes kovojame už universalias vertybės įtvirtintas Junktinių tautų hartijoje. Manau, kad ir turime būti labai tvirti šio klausimu. Taip pat labai svarbu, kad e, dirbtumėm ir pakeistumėm kultūrinį e, požiūrį ir turėtumėm e, remti informavimo veiklą, akcijas, turėtumėm moterų E, įgalinimą, turėtumėm rimti tą darbą, kuris atliekamas mūsų šalise, turime dirbti su specialistais daugeliu sričių, kaip pavyzdžiui sveikatos apsaugos, socialinių paslaugų, turėtumėm e, tiksliau įvardyti rizikos grupės, kad e, galėtumėm tikslingiau vykdyti prevenciją. Pirmininkė, su dideliu įsipareigojimu prisijungiau prie kampanijos, kurią pradėjo Europos komisija, kampanija skirta nuliniai tolerancijai moterų lytės organų žalojimui ir esu tikra, kad e, bus įgyvendinti tolesni veiksmai. Ačiū, pane Gurmai. Labai ačiū, pane komisijos nariai. Nepaisant e, tarptautinės bendrijos pastangų, skaičiai vis dėlto um, kelia siaubą. Uh, ne tik pažeidžiamos pagrindinės mergaičių ir moterų teisės, tačiau keliama grėsmė